kad turime turėti tikslus. Tai reiškia, kad turime žinoti, kur investuosime. Tai reiškia, kad turime žinoti, kaip apčiuopiamai e, paveikti italų gyvenimą ES ir kitų gyvenimą taip pat. Būtent dėl to gegužės mėnesį pateikėme subalansuotą biudžetą ES. Tokį biudžetą, kuris yra daug efektyvesnis ir kur labiau pabrėžiami tie dalykai, kurie labiausiai rūpi piliečiams. Pavyzdžiui, Europos komisija pasiūlė tris kart padidinti pagalbą saugumui užtikrinti ir migracijos problemų spręsti. 330 milijonų eurų tam skirta. Taigi mes ne tik padidinome savo biudžeto, bet mes jį taip pat labiausiai nukreipėme į partnerysčių kūrimą su valstybėmis narėmis ir su kitomis valstybėmis. Mes taip pat atkreipėme dėmesį į tai, kad būtina e, padėti Italijai prisimti jai tenkančią atsakomybę, kurios jį prisėmė tikrai daug. Mums reikia investuoti, kad mūsų ekonomikos būtų inovatyvesnės, konkurencingesnės, e, produktyvesnės. Italijoje 50 procentų išaugo investicijos į mokslo tyrimus ir inovacijas. 9 e, milijardai eurų buvo skirti inovacijos programai, jie keliaus Italijai. E, taip pat tai reiškia investicijas į žmogiškąjį kapitalą. Švietimas, mokymas čia yra vieni iš svarbiausių veiklos barų. Dėl to mes pasiūlėme padvigubinti biudžetą pas Erasmus, paskidami papildomus 30 milijonų eurų. Tai yra Europos mobilumo e, ypatingos svarbos e, projektas. Mes norime padidinti taip pat pagalbą e, profesiniam mokymui, aukštajam mokslui, e, 65 tūkstančiai italų praeitais metais dalyvavo Erasmus programoje. Kitoje daugiametinėje finansinėje programoje e, jau turėsim progą kalbėti apie Junkerio plano sėkmę. Italija labiausiai pasinaudojo tuo planu - 58 milijonai eurų investicijų, kurie įplaukė į Italijos ekonomiką. 215 tūkstančių mažų vidutinių įmonių turėjo galimybę pasinaudoti tai tomis lėšomis. Junkerio planas reikšmingai padidino privačias ir viešasias investicijas Italijoje. Tai yra pozityvus signalas. Nereikia pernelyg apkrauti mokesčių mokėtojų, jeigu yra laisvų privačių pinigų. 70 milijonų eurų buvo skirta Trevizo ligoninės atnaujinimui. 200 milijonų pasitelta tam, kad būtų galima 4 milijonams italų pagerinti prieigą prie švaraus geriamojo vandens. Taip pat buvo e, padidinta prieiga 7 milijonams italų prie mm, E, spar, sparčiojo interneto. Invest Europe ir taip, ir tai iš jos kėmė pagalba. 650 milijardų eurų yra numatyti kaip investicijos visam numatytam laikotarpiu. Visa tai atneš didžiulių skirtumų ir pažangos ES ir Italijoje. Tai štai tokie yra faktai, nepaisant to, kad ekonomika atrodo patiria nelengviausius laikus. Ir ne tik dėl kažkieno kito kalties, bet ir dėl šalies vyriausybės pasirinkimų. Nes reikalingas pasitikėjimas, kad pasitikėtų naumūkiai, kad pasitikėtų uh, investuotojai. Nes pasitikėjimas šiuo atveju svarbus kaip oras. Tik jo trūkstant pastebi, kad jis labai reikalingas. Jeigu e, pasitikėjimo trūksta, kaip oro, tai dūstame, tai augimo nebėra. Turime struktūrinių problemų, kurias privalome išspręsti. Jeigu mažesnis ekonominis augimas, tuo pat metu mažiau ir darbo vietų. Ir aš tai kartoju nuolatos, Italija yra viena kūrybingiausių pasaulio ekonomikų. Jūsų šalies ateitis yra jūsų rankose. Padarykite viską, kas yra būtina, kad išlaisvintumėte tą kūrybiškumą ir kad Europos piliečiams suteiktumėte geresnę ateitį. Ponėmis ir pirmininkė, ponios ir ponai Europos parlamento nariai. Prieš dviejus metus pateikėme baltąją knygą dėl Europos ateities. Prasidėjo tuomet ta diskusija, kuri vyksta dar ir šiandien. Jos dėka mes bandome derinti pozicijas, pasižiūrėti, kokios ateities norime. Penki scenarijai rodo penk, tuos penkis kelius, kuriais turėtume eiti. Na, kokį be pasirinktume tą kelią, egzistuoja tam tikra konstanta, tai yra centrinis Euro, e, Italijos vaidmuo Europos Sąjungoje. Europai reikia stiprios Italijos, Italijai reikia stiprios Europos. Ir nestebina tai, kad Baltosios knygos pirmosios e, eilutės yra kalbama apie Spinelį ir jo viziją Europai. Turime į ateitį žvelgdami prisiminti savo praeitį, turime prisiminti tuos, kurie padarė viską, kad Europa kurtųsi stipresnė būsimosioms kartoms. Dėkoju. Dabar pereiname prie pasisakymų frakcijų vardu. Pirmiausiai ponas Manfred Weber, APP. E Pone vicepirmininkė, pone e, prezidentė, ponės ir ponai, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Jūs pačioje pradžioje kalbėjote apie žmonių perspektyvės iš žematinės e, Bavarijos, einu vietos bažnyčios, sutinku su ūkininkais, susitinku su kaimynais. Mes visi turime kaimynus, kaimynystę, kalbame su jais kiekvieną dieną ir kai su jais kalbuosi, pastebiu, kad problemos ta pačios, tai yra jaunimo problemos, socialinio sažiningumo problemos ir norint atsakyti į žmonių rūpešius, reikia kalbėti specifiškiau, nes norint e, duoti atsakymą į ekonominės problemas, tenka pasakyti, kad e, iš tikrųjų Italija de facto yra ta šalis, kur ekonominis e, augimas yra žemiausias, tai minėjo ir ponas komisaras. Tai yra ne vien tik tais Graikijos problema, ne vien tik Italijos problema, tai yra e, visos ES problema, tai yra didysis septintukas, mūsų ekonominis variklis Europoje. Taigi ką daryti mes kaip PPP frakcija manome, kad reikia investuoti dabarties ES. Ir atrodo, kad Italijos vyriausybė e, nesutinka e, net dėl patvirtinto projektų tarp Italijos ir Prancūzijos finansavimo. Reikia stabilumo, tai yra prielaida ekonominio augimui, reikia pasitikėjimo. O jūsų vyriausybė vos prieš kelias savaitės e, dar abejojate, ar būsite eurozonos nare ar ne. Mes manome, kad tik tai laikais, e, pademonstruodami norą vykdyti reformą, užtikrinsime šalies ateitį. Na, nu, o tokios kitos šalis kaip Graikija, Kipras, Lenkija, Ispanija parodė, kad jeigu esi pasiryžęs vykdyti reformas, sukurs e, prielaidas ūkio augimo į darbo vietas, e, ateitį jaunimo, net ir Vokietijoje, mano šalyje turi papažinti, Gerhardas Šröderis vykdė reformas, vadinamą reformą 2010 ir tai yra dabartinės politinės, ekonominės stiprybės Vokietijoje pagrindas. Taigi reikia reformų, reikia valios. Ir bijau, kad e, reformų požiūrių jūs tikrai nesate pionierius. Taip pat labai svarbus stabilus biudžetas, tai yra prielaida stipriai ekonomikai. To dabar pasigėdame Italijoje. Vietoj to matome didesnį įsiskolinimą. Taigi, sakykime, štai tokia bendra apžvalga. O be to, dėl ES investicijų Italijoje, tai turiu pripažinti, kad problemiška, kad labai trūksta ūkio augimo Italijoje. Ir vėlgi dabar čia mm, ne kitų atsakomybė. Tai yra Italijos vyriausybės atsakomybė, o ne Europos. Taip, jūs esate išrinktoji vyriausybė, turite demokratinį Europos piliečių mandatą, tačiau uh, manau, lengviau būti judėjimu nukreiptų prieš elitus ir taip e, e, laimėti rinkimus, o po to likti vyriausybėje kaip judėjimai prieš elitus, nes kai kas iš jūsų jau tikriausiai tapo naujų elitų Italijoje. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į kitą svarbų dalyką - tai yra migracija. Nu, mes kaip PPP frakcija esame pilnai su jumis solidarus su Italija. Puikiai suprantame, kodėl žmonės Italijoje yra supykę reikia, nes daugybę metų nematėte solidarumo iš mūsų pusės, buvote e, viena, todėl mes pasisakome už privalomą solidarumo mechanizmą Europos Sąjungoje. Tačiau sudėtinga, jeigu vadovų tarybos narys čia mums atsako, kad mūsų parlamentas kaip institucija uh, nieko nedarė, ne, mes darėme, dabar jau tarybos eilėje parodyti, kad ji nesėdi rankų sudėjusi, o dėl užsienio reikalų politikos tai norėtųsi, kad uh, jūs laikytumėtės mūsų bendro europinio atsako Rusijai. Šiuo metu, kaip ir Italijos vyriausybė, jūs esate pasirinkusi pritartis sankcijoms gerai, tačiau tarsi e, visi sutarėm dėl to, kad Rusija norėtų susilpninti visą ES, tai jos interesas. Visai neseniai vyko diskusijos dėl Venezuelos ir me, mums EPP aišku, kad yra socialistas diktatorius Maduro, kuris e, rinkimuose buvo išrinktas tik todėl, kad jį palaikė armija, kariškiai ir jis netgi sustabdė medicininės pagalbos teikimą šalį, ko labai reikia. O dabar matome parlamento pirmininką, kuris e, nori duoti naują pradžią šalį ir tiesiog šalies prezidento prašo surenkti naujus e, rinkimus. Ir savo rašte Italijos piliečiams Guido labai teisingai pasidėbėjo, ko klausdamas, kodėl jūsų vyriausybė Italijoje neparemė itališ, atsiprašau, demokratiškų pajėgų Venezuelai, aš manau, kad turite atsakyti šį klausimą, jeigu tikite bendru europiniu projektu. Taigi štai tokie mano pasamprotavimai. Norėčiau padėkoti už bendrą valią prisimti įsipareigojimus tam, kad e, apgintume Europinę gyvenciną. Ir jūs minėjote, kad e, Italija e, dabar viešose diskusijose labiau girdima kalba garsiau. Tačiau problema ne tai, kad jūs nacionaliniu požiūriu kalbate garsiau. Mums uh, problema yra tai, kad kai kalba e, eina apie europinius reikalus, jūs elgitės egoistiškai, kai tuo tarpu Europoje reikia įsipareigojimų, bendro kompromiso, nes jeigu visi čia tik pradės garsiau kalbėti, bus daugiau triukšmo. Na ir galiausiai jūs kalbėjote apie tai, jog reikia susijęti žmonės ir institucijas primčias e, sprendimus. Taigi matote, Forcis čia penkių žvaigždžių bensit, visos jėgos iš visos Europos yra čia parlamente. Mes visi atstovaujam mūsų piliečiams, nėra elito, mes esame mūsų piliečių atstovai. Ir dėl šios priežasties parlamentas yra ta vieta, kur turi būti primti sprendimai dėl ES ateities. per il gruppo dell'alleanza progressista di socialisti e democratici la parola al presidente. Dabar žodis Udo Bulman, socialdemokratų frakcijos vardu. Pone, Pone ministrė pirmininkė, dėkoju, kad atvykote į Europos parlamentą, nes tai Europos demokratijos namai, tai yra viešų diskusijų namai, o taip pat ir uh, tiesių žodžių e, vieta, todėl nuo to ir pradėsiu. Esu labai susirūpinęs, kai vienos iš Europos bendrijos šalių steigėjų septintos pagal dydį pramonės valstybės vyriausybė dabar vis labiau Italijos liaudį gina į politinį ir ekonominį izolaciją. Nepamirškime, kokia yra bendra situacija. Nes viena vertus mes nebegalime pasikliauti jaus, Vašingtonu, kaip kad tai darėme praeitįje, o kita vertus Rusija vėl ima kelti grėsmę. Matome, jog jūsų ekonomika šlubuoja, ko ne nuosmukis prasideda ir matome, kad mažėja pramonės gamybos apimtis. Taigi šios situacijos akivaizdoje mane labai liūdina tas visiškai beprasmiškas kliumas konfliktas tarp Italijos ir Prancūzijos. Kam, kodėl, dėl ko jo reikia? Jūs labai gerai žinote, kai kalbaina apie tokius konfliktus, niekas nelaimi. Tai yra Toks konfliktas, dėl kurio praloš ir jūsų šalis ir Europą, mm, šalis sumokės e, didelę kainą už tokį konfliktą. Jos yra pagal, Prancūzija ir Italija, antros pagal didelį priekybos partneriai. E, pagalvokime apie priekybos atmintis. Šimtai tūkstančių darbo vietų priklauso nuo šio, šių šalių santykių priekybos. Ne vien tik elito, bet ir paprastų žmonių. O į italai nebegali sauliaisti daugiau prarasti darbo vietos. E, šiais metais italijos ūkis tik auks tik 0,8 procentais, tai mažiausias augimo lygis visoje Europoje. Na, jūs galite e, sakyti, tai, užtikrinkime, kad e, darbas vėl būtų orus. Na, gražus noras užtikrinti, kad darbas vėl būtų eurus. 75 tūkstančiai moterų ir vyrų prarado darbo vietas, vis dar daugiau yra įstrigę mm, nestabiliuose darbo vietose. Daugybė jaunuolių, tūkstančiai jų turi išvykti kitur ieškodami geresnio gyvenimo ir tarsi to nepakaktų Italijos šeimų santaupos atsidūrė pavojoje dėl to, kad sąmoningai siekiama konflikto su Europos komisija. Ar tikrai to reikėjo? Ar čia tiesiog vieno žmogaus viešų ryšių strategija per pastaruosius du mėnesius 7 milijardai eurų prarasta? Kam? Kodėl? Tam, kad Salvinė galėtų apkaltinti Europą, Ponas Salvini mano, kad Europa yra viso ko atpirkimo žys, tačiau sprendimų jis nepasiūlio. Tai yra Italijos realybė naudienoje. Taigi tam, kad būtų nukreiptas dėmesys nuo ekonominės rūtis dabar, Salvini užsipuolė migraciją. Prieš dvi savaitės Katanijoje lankiausi ir mačiau, kai 47 e, žmonės 12 e, dienų negalėjo išlipti iš juos išgelbėjusio laivo Sivoč organizacijos išgelbėti. Tarp jų buvo vaikų, nepilnamečių, e, kankinimo aukų, nes jie tapo ideologijos įkaitais, nes juos, turėjo, juos norėta parodyti kaip e, pavyzdį, jie tapo ciniškos politikos e, žaisliukais. Gerbiamas ponios ir ponai, tai ne ta Italija, kurią pažįstame. Mes pažįstame kitokią Italiją. Mes e, pažįstame Altiero Spinelli, Gasperi, e, Italiją. Ir jie niekuomet, niekuomet nebūtų paėmę savo šalies ar Europos įkaitais dėl trumparegiškų politinių tikslų. Aš ir mano frakcija puikiai suprantame, kodėl žmonės yra nusivylę Italijoje. Jūsų pirmtakė vyriausybė daug nuveikė. Tūkstančiai, tūkstančių, tūkstančiai žmonių buvo išgelbėti atviroje jūroje, o Europa nepakankamai reagavo. Europa nebuvo pakankamai solidari. Bet kas gi juos, juos nuvylė? Ne proeuropietiškos vyriausybės, ne tie, kurie nori, kad Europa toliau žengtų į priekį. Pasakykite žmonėms Italija, kas jiems nepadeda įvykdyti Dublino reformą. Tai Salvinių draugai Kačinskiai, Orbanai ir tie žmonės Austrija, kur viską blokuoja. Štai tokia yra tikrovė. Pasakykime teisybę, tiesą šviesiai, o būtent pro-europiečiai, kurie gelbsti žmonės Sea Watch organizacijoje, nes taip ir turi būti. Egzistuoja dar Europa. Ir egzistuoja ir ta Italija. Ir abi kovoja viena už kitą. Ta puikiai Italija, ta puikiai tauta. Spinelli ir Gaspieri Italija. Tai matau, kai pažiūriu į žvėjus Lampedūzoje E, kurie nežiūrint pacifinį statymų, puikiai žinodami, kas jų laukia ir toliau gelbėjo žmonės atviroje jūroje. Tai matau ir džioti, žvėjai, pakrančių prie sargybos e, pareigūnai, kurie vis dėlto tai sako, tai mūsų etika, tai e, jūreivių etika ir todėl jie gelbsti Taip pat matau ir kai žmonės e, priima žmonės, pri, pats siūloms pastogį ir maistą, kai vyriausybė atsisako tai padaryti. Štai tai yra didžiosios Italijos veidai, kuri turi bendras vertybės Europą. Tokia Italija norime ištiesti ranką, nes ja, jos mums reikia. Tačiau tuomet vyriausybė vėlgi elgesi nehumaniškai, nežmoniškai ir tai yra tik tai kaukė, nes tai nesusijęs su tikra Italija. Pribrendo laikas atsistoti Europoje ir pasipriešinti populistams prieš tuos, kurie e, sunaikina mūsų tevinę, nes Italija yra Europos širdyje, Europos širdyje kartu su savo artimiausiais draugais ir tokios Italijos mums reikia. Prima di dare la parola. Prieš e, suteikdamas e, ponui Fito, kuris kalbės EKR frakcijos vardu, norėčiau priminti frakcijų vadovams, kad jeigu bus kalbant, kalbant, kalbama viršijant kalbėjimo laiką, tai bus jūsų frakcijos narių pasisakymų sąskaita. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti Italijos premjerą ir manau, kad uh, Šis mūsų susitikimas yra puikiai proga aptarti Europos e, ateities klausimams. Ir jūs, ir kiti pasisakiusieji priminė Europos labai svarbu vaidmenį Europos e, statybos kontekste. Labai svarbu taip pat e, suprasti, kad tokio pobūdžio diskusijos kaip šiandien būna bendro pobūdžio diskusijos Ir e, kartais e, tie dalykai, kurie čia yra sakomi, kontrastuoja su realybė. Aš e, taip pat norėčiau pasakyti, jog labai daug akcentuojamos Europos klaidos dabar ekonomikos sektoriuje, migracijos klausimų taip pat. Ir Dabar šitie dalykai taip pat buvo minimi pasisakymuose. Aš e, manau, kad čia reikėtų kai ką patikslinti. Ir aš bandysiu pateikti e, kai kurių pavyzdžių, kurie galbūt susijęs su kai kuriais prieštaravimais. Dabar mes kalbame apie migraciją, tai yra viena iš temų, e, kuri yra svarbi ir jūsų vyriausybei. Ir e, jūs e, dabar su savo vyriausybė bandote spręsti šios ryties e, problemas. Ir Italijos žvėjai dabar protestuoja dėl kai kurių ES veiksmų. Kalbant konkrečiai dėl migracijos, mes pritarėme jums, tačiau Turint omenyje tą e, jungtinių tautų sutartį dėl migracijos, tai čia e, yra e, jau visai kitas dalykas. Jūsų vyriausybės nariai nevyko. E, į Maroką. Taip pat mes turime kalbėti išorės politikos kontekste vienu balsu ir Europa dėl Italijos pozicijos, pavyzdžiui, negalėjo to padaryti kai kuriais e, atvejais. Toliau dėl ekonomikos klausimų. Aš e, turiu pasakyti, jog e, čia taip pat matau kai kurių klaidų. Kalbant apie reformas nacionalinių lygmenių, tai e, matome, kad Italijoje iškyla pernelyg didelio deficito rizika. Ir kodėl taip e, yra? Taip yra todėl, kad yra vykdomas tam tikros e, politikos, kurių pasiekmes yra būtent tokios. Šiandien yra labai svarbi diena. Šiandien jūs e, kalbėjote apie ekonomikos augimą Italijoje, apie Italijos vaidmenį, tačiau jūsų infrastruktūrų, e, už infrastruktūras atsakingas e, ministras pateikė labai keistų komentarų. Todėl, ponė premjerė, aš e, norėčiau konkretesnių komentarų. Aš manau, kad reikia pereiti nuo gražių žodžių prie faktų, todėl kad faktai nėra palankus Italijai ir nėra palankus Europai. Alde frakcijos vardu kalbės kolega Giverhofstatas. Dėkoju. Pabandysiu itališkai, kodėlgi ne? Kodėl? Ogi todėl, kad išskyrus mano šalį, E, išskyrus savo šalį, aš dar esu įsimylėjęs ir Italiją ir jo žmonės. Italija man reiškia daugiau negu šalis, tai yra civilizacija. Italija yra ta šalis, kur gimė Europos civilizacija. Amžių amžiais e, menininkai, ar, e, rašytojai, E, literatai vyko į Italiją semtis įkvėpimo, nuvykti į Italiją, ją aplankyti. Ar tai būtų Florencija, Roma ar Neapolis. E, ir paskui jau buvo, gali, sakoma, galima ir numirti. Montenis taip ir padarė be kita ko. E, Gioti taip pat. Tai štai, ponia Kontė. Būtent dėl to šiandien man skaudu, kai matau, kaip politiškai rytas į žemyn Italiją. Ir tas e, rėdėjimas žemyn prasidėjo ne vakar ir ne prieš metus. Tai prasidėjo gal prieš 20 metų. Ta puiki šalis, mano supratimu, nuo ES gynėjos ar šios šalininkės, nuo entuziastingos ES narės perėjo į kitą būvį, tai tapo šalis, kuri puola Europą. Taigi tas nuosmukis neprasidėjo tada, kai atvyko ponas Pondi štai čia. Tai viskas prasidėjo nuo pono Berlusconi, labai blogo valdymo šalies. Visi tai žino. Viskas tęsėsi ir paskui, vadovaujant jūsų vyriausybei, ponui Salvini, Demajo, nes jie yra tikrieji tos vyriausybės vadovai. Tai yra ta vyriausybė, kuri elgesi kartais labai antieuropietiškai. Tai yra ta vyriausybė, kuri yra pilna neapykantos kitų valstybių atžvilgių, kuri elgesi bjauriai su kitomis valstybėmis. Italijos vyriausybė juk sutrukdė ES būti vieningai prieš Maduro ir pripažinti Guaido e, laikinuoju Venezuelos prezidentu. Jūs tai žinote. Ir manau, kad visa tai dėl Kremliaus spaudimo, dėl Putino spaudimo. Tokia turbūt yra tiesa. Kažkas e, užsiminė apie tai, sakydamas, kad reikėtų atsisakyti vienbalsiškumo principo taryboje. Italijos vyriausybė sutrukdė reformuoti mūsų migracijos ir prieglopščio politiką. Tai yra pono Salvini firminis ženklas dabar. Jis nori blokuoti migrantų atvykimą bet kokią kainą. Bet jis net tuo pat metu neleidžia sukurti ir tikrų Europos sienų. Jis neleidžia sukurti pasienio apsaugos e, pajėgų. Jis neleidžia reformuoti Dublino sustarimo. Tai yra visiškas absurdas. Nes Italija ir jos piliečiai yra tie, kuriems teks mokėti viso to kainą už tokią štai Italijos dabartinę politiką. Jūsų vyriausybė taip pat bus atsakinga ir už ekonominę stagnaciją. Bijau, kad netrukus gali prasidėti recesija jūsų šalyje, nes jūsų vyriausybė neturi jokios augimo strategijos. Jūsų vyriausybė bet turi tikslą būti dar kartą išrinkta, patvirtinta ir tam nesvarbu, kokiamis priemonėmis netgi didinant šalies įsiskolinimus. Paskutinis lengvabūdiškas poelgis, Demajo vyriausybės poelgis, o ir ponas Demajo tiesiog piknaudžiauja savo mandatu. Jis nuvyko paremti geltonųjų lėmenių judėjimo. E, tas judėjimas yra infiltruotas vandalų gaujos, kuri daužo, laužo ir degina viską, kas papuola po ranka. Ar tai būtų parduotuvių vitrinos, ar uh, ar, ar, ar tai būtų uh, automobiliai. Ar pažįstate poną Šaransun? Būtent jis ne kartą, o bent du kartus ragino surenkti perversmą šalyje prieš Prancūzijos Respublikos prezidentą. Na, šaunu, jeigu apie tai kalbama su tai žmonėmis, tai juk yra baisiai neatsakinga. Tai nėra elgesys, kuris tinka E, šalies ministrui pirmininkui, tokio šalies kaip Italija ministrui pirmininkui. Jūs turbūt prisimenate 17 metus. Pono Emanueliu Makronui Dimajo parašė laišką, kur reiškė savo susižavėjimą naujišrinktų prezidentų. Jis sakė, kad penkių žvaigždžių judėjimas buvo Almarš prancūzijoje egzistuojančių politinio judėjimo atspindys. Ar nejuokinga šiandien tai prisiminti? Tad norėčiau paklausti jūsų, kiek laiko jūs ketinate būti pono Demajo ir pono Salvini juokdariu? Norėčiau paraginti jūs. Įkvėpimo ieškoti kitur, spinelį, čampi, Giorgio Napolitano, Mario Draghi. Štai čia yra tie jūsų tautiečiai, iš kurių galima pasisemti kvėpimo. Taip, taip, Giorgio Napolitano yra puikus asmuo, didis europietis, didžių idėjų žmogus. Taip pat nepamirškime pamirškime ir kitų italų, dėl kurių Italija yra didi šalis. Ir Jie būtent ir leidžia Italijai pasaulyje vaidinti tokį didelį vaidmenį. Tai štai toks ir yra skirtumas tarp jų ir tų e, juokdarių, kurie šiandien valdo šalį. Voglio ricordare a tutti i parlamentari che... Noriu visiems kalbėtojams priminti, jog ši diskusija yra ne, der, ne apie Italiją, o apie ES ateitį ir perspektyvas, taip kaip jas mato Italijos vyriausybė. Mano politinė partija nepalaiko Konte, e, pono Konte vyriausybės. Tad e, dar kartą primenu, kad ta diskusija nėra apie Italijos vidinę politiką. E, šiaip, aišku, galite sakyti, ką, ką norite. Dabar žodis e, poniai Forenca Gue frakcijos vardu. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Kuo frakcijos vardu norėčiau pateikti kai kurių klausimų Italijos premjerui. Nes e, mes suprantame, kad e, tai, kas vyks Italijoje, bus labai svarbu Europos e, Sąjungai, todėl kad viskas yra susiję. Toliau yra įgyvendinama neoliberali politika ir taip pat e, yra bandoma ieškoti alternatyvų Europai, Europos Sąjungai. Kalbama apie tautas, apie nacionalinius dalykus. Aišku, mes kovojame prieš neoliberalią politiką jau seniai, todėl kad e, tai mūsų pozicija, bet dabar matome, kad Italijos vyriausybė nebesilaiko rinkiminių pažangų, pažadų. Kalbant e, apie teisingesnę tarptautinę prekybą, apie kurią jūs kalbėjote, ponė premjerė, tai Italijos vyriausybė šitais klausimais nesiūlo nieko konkre konkrečiai. Jūs kalbėjote taip pat apie sanglaudą, tačiau Italijos e, vyriausybė įgyvendina diferencijuotą ekonominę politiką, kuri e, naudinga turtingesniems. Ši vyriausybė taip pat e, e, uždegė žalę šviesą transatlantiniams santykiams, mes tam priešinamės. Taip pat e, jūs įvedėte minimalių pajamų principą Italijoje. Iš tikrųjų, jūs uh, praktiškai jokių konkrečių pasiūlymų dėl atlyginimų nesiūlote, kurie prieštarautų neoliberaliai e, politikai. Šis parlamentas 18 e, metų spalio mėnesį patvirtino po to, kai Bari mieste, mano gimtajame mieste įvyko išpolių, e, šis parlamentas patvirtino pasiūlymą uždrausti nacistinės, neonašistinės ir fašistinės grupuotės. Kaip Italijos vyriausybė numato įgyvendinti šitas e, nuostatas? Italijos vidaus reikalų ministro santykiai su neofašistinėmis grupuotėmis yra absoliučiai akivaizdus e, dalykas, tad kaip jūs galite tai pakomentuoti? Noriu priminti, kad uh, kiekvieno fašistinio judėjimo pagrindas yra kitokių žmonių atmetimas. Taip pat e, tomis dienomis, kai vyko vadovų taryba, mes e, matėme tam, tam tikras e, uniformas, kurios buvo skandalingos ir čia taip pat matome tam tikrų ryšių su jūsų vyriausybė. Jūs taip pat minėjote e, sutartį su Turkija, kalbėdamas apie migraciją, tačiau jūs nepaminėjote Europos parlamento pozicijos dėl Dublino e, reformos. Aš norėčiau Jums parodinti šį dokumentą, kuriame E, atsispindi duomenys, kurie aiškiai rodo, jog nevyriausybinės organizacijos prisideda prie gyvybių gelbėjimo jūroje. Tuo tarpu jūs vykdite politiką, kuri yra nukreipta prieš tas nevyriausybinės organizacijas. Jūs to būdu padedate toms grupuotėms nusikalstamams, kurios naudojasi migracijoje. Norėčiau e, paprašyti jūsų užbaigti taip pat tą gedingą uostų uždarimo politiką ir turite nebeblokuoti nevyriausybinių organizacijų. Juk jūs negalite nurodinėti ES, ką daryti su 177 e, e, migrantais. Visoje Europoje ir Italijoje į gatves išeis moteris, feministės. Jūs nepaminėjote moterų savo pasisakymą ir taip yra neatsitiktinai. Turbūt, kuomet e, ši vyriausybė kalba apie moterų teisės, tai e, tuomet mini tik tai negatyvius įvairius dalykus. Jūs nepasakėte, jog FAM komiteto viena e, narė, parlamentarė, lankėsi Italijoje, kovodama su. E, e, tam tikromis problemomis, kurios paliečia moteris. Nežinau, ar jūs žinote, kad moteris reikalauja, kad būtų priimtas planas kovos su smurtu ir kad reikalauja tam finansavimo. Šitie dalykai iš tikrųjų duoda impulsą Europai. Mes manome, kad e, norint išgelbėti Europą nuo katastrofos, reikia priešintis tokiai politikai, kokią vykdo jūsų vyriausybė. Norėčiau Kvieščiau paprasyti... kalbėti lėčiau, sako pirmininkas, nes nepamirškite, kad jūsų pasisakymus vertėjai turi išversti ir jiems yra tikrai nelengva. Italų kalba ir šiaip yra greita kalba Žmonės turi tendenciją kalbėti greičiau ir versi tikrai sunku, kai kalbate dar greitai. Tai išklausysime dabar pono Lambert, žaliųjų frakcijos vadovą. Dėkoju. E, sveiki atvykę e, į Europos parlamentą. E, mes šiandien, kai mąstome apie jūsų šalį, turime pozityvų to šalies įvaizdį, nes būtent Italijoje piliečiai masiškai pasisakė už tai, kad būtų išlaikyta viešame sektoriuje vanduo, kad, jis ne, kad nebūtų vandentiekis privatizuojamas. Energija kainuoja labai brangiai, bet kad nebūtų finansuojama brandolinė energija. Irgi piliečiai norėjo. Vėlgi, e, greitasis maistas žudo mūsų visuomenės. Italai pasisakė prieš iš tai. Mažos ir vidutinės įmonės sukuria žalių darbo vietų apie 3 milijonus kasmet. Tai yra puiku. Jūsų vyriausybei, ponė Kontė, reikėtų atsižvelgti į realybę tokią, kokia ji yra. Bet kartais šiandienos realybė primena juodžiausias mūsų istorijos valandas, kaip jūsų vidaus reikalų ministras, štai mano siesas jūsų šeimininkas ir nusprendžia, kad uh, Romų, Romai turi būti išvaryti iš Italijos. Romams uh, taip pat kyla problemų dėl recesijos, dėl klimatų kaitos. Ir jūsų pasisakymas jums rodo, kad jūs tiesiog atsisakote e, taikyti pereimą prie ekologinių veiklos metodų. Ir dėl to dirbate prieš Europą. Jų galėjote išklausyti Roselą Muronį, tokią informatorę, kur, arba štai Katę Bastiolį kuri pasisakė prieš spekulaciją, arba ponia Matilda Kasa. Bet vietoj ekonomikos augimo jūsų vyriausybė draskosi, kad būtų gyvendinti tokie projektai kaip Sūzų slėnio tunelis arba e, naftos eksploatacija jūroje. Jūsų šalis seniai susiduria su biudžeto sunkumais. Ir dalis atsakomybės už tai tenka ir jūsų pirmtakams, be abejo, niekas to negali paneigti. E, Italija nukentėjo nuo griežto taupimo politikos, kuri nuo Maastrichto sutarties buvo primesta Europai, bet vietoj to, kad būtų ieškoma, kaip reformuoti eurozoną, kad mūsų bendra valiuta būtų naudinga visoms valstybėms narėms, jūsų vyriausybė pasirinko konfrontacijos kelią kuris yra jokios naudos neduodantis. Net tai nepadėjo sumažinti rizikos, bet ją gerokai padidino. Taigi jūsų šalis taip pat ir prieglopšio bei migracijos rytyje yra viena iš tų, kurios elgesi nekaip. Galėtumėte pasimokyti orumo iš Pietro Partolio. Tai yra Lampedūzos gydytojas arba Domeniko uh, e, Lukano, kuris yra uh, e, Riečio miesto meras tie, kai kas kaltina migrantus ir tą daro jūsų vyriausybė, bet yra žmonių Italijoje, kurie išgelbsti šalies garbę padėdami patbėgėliams. Galėtumėte e, draugiškai ištiesti mūsų parlamentui ranką, kai parlamentas jums tiesia savoje. Galėtume dirbti Europos solidarumo labui. Jūsų vyriausybė ir jūs pats juk norite to solidarumo galėtumėte atkreipti dėmesį tas reformas, kurias siūlo atlikti mūsų parlamentas. Bet jūsų vyriausybė turi tikrai reikalavimus iki šiol. Jūs patys, vyriausybė, Činko Estelio judėjimas atsisakė tai, o tuo tarpu Lega Denorte vėlgi pasirinko susilaikymo kelią. Jūsų vyriausybė atrodo pasisako už tai, kad Europa liktų tvirtovė ir mano, kad Italija bus palikta likimo valiai. Bet e, jeigu Italijai migracija yra tokia didelė problema, man atrodo, reikėtų sprendimo ieškoti tarptų dviejų milijonų italų e, jaunų žmonių, kurie per 15 pastarųjų metų išvyko iš šalies. Ar manote, kad e, jūsų vyriausybės to tokia kontroversiška politika paskatins tos jaunus žmonės grįžti? Ar jų broliai ir seserys norės pasilikti tokioje šalyje? Mes manome priešingai, mes manome, kad jeigu Italija taptų ta šalis, kur, kur būtų vystomas e, solidarumas, e, demokratija, kur būtų e, taikomi ekologijos principai, jūs galėtumėte grįžti į tą vietą, kur jums teisėtai priklauso ES. Kita vertus, mes būsim kartu su tais, kurie mobilizuoja savo pasangas, reikšdami savo prioritetus. Ir norėčiau prisidėti prie tos bangos, kurie trokšta žalios Italijos. Ačiū. Dėkuoju. E FDD frakcijos vardu Laura Adžėja. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Katainen, ponė misijos nariai, mėly kolegos, ponė premjerė. Tai yra 17 diskusijos apie Europos ateitį. Tačiau rizika yra ta, jog kuomet kalbam apie ateitį ES, tai ES kaip ir neturi dabarties. ES reikia restruktūrizuotis, todėl kad jinai yra statoma nuo stogo ir pamirštamas pamatas. Mes norime, kad būtų tvirti pamatai, ilgalaikiai pamatai pastatyti, norime teisingesnės Europos, užtikrinančios didesnę lygybę, artimesnės piliečiams, norime, kad e, reali ekonomika dominuotų, o ne finansai. Norime socialinės Europos investicijų, ekonomikos augimą, norime nutraukti griežtas ekonominės priemonės. Norime, kad Europa tarptautinėje arenoje vaidintų svarbu vaidmenį ir kad nepasiduotų Kinijos, jungtinių valstijų ar Rusijos e, spaudimui. Norime, kad tai būtų realybė. Tad visi šitie dalykai yra prieš ar už e, Europą. Mes e, turime suprasti, kad e, ar Graikijos pažeminimas taip pat reiškia, kad tai yra Europos e, tokia politika, ar būti europiečiu reiškia, kad reikia užtikrinti, prižadėti, kad, kad bus. E, pasidalyjimą naštą, kad bus solidarumas, o paskui viską palikti vienai valstybei, ar būti europiečiu reiškia, jog Europoje turi būti kūriamos mokesčių priebėgos ir ar turi būti e, įgyvendinamos e, tokios sėkingos e, priemonės, kaip tos. Ar turi būti kovojama dėl to, e, dėl tų minimalių pajamų e, principo. Ne, tai e, netokia turi būti Europos politika. Mes turime rodyti pavyzdį, turime kovoti už teisų laikymasi, turime siekti teisingesnės mokesčių sistemos. Taip pat uh, dabar Italijoje yra e, minimalių pajamų garantija. Europa reikalauja kartais grįžtesnių ekonominių priemonių. Pone Katainen, jūs e, kalbėjote apie Umbriją. Ten, ten e, ten nereikėtų per prievartą įgyvendinti stabilumo ir augimo pakto, kuris nenaudingas e, e, piliečiams 2009. Tai yra e, šiais metais mes matome, kad vyriausybė yra pasitikima labiau Italijoje, negu buvo pasitikima prieš e, metus. Užtat ir kaltina šią vyriausybę, e, kad jinai elgesi populistiškai. Todėl, kad jinai išklauso piliečių nuomonę. Jeigu esi populistas tik dėl to, kad išklausai piliečių e, nuomonę ir lūkesčius, tai tuomet gerai. Mes Dažnai esame prašę, kad piliečiams būtų nusiųstas aiškus signalas įvairiais klausimais. Pavyzdžiui, kad il dar parlamento buveinės, kad nebūtų dviejų buveinių, kad būtų viena. Dabar vykimas į Strasbūrą kiekvienais metais kainuoja milžiniškas sumas. Mes esame prancūzų bičiuliai, bet e, aš nemanau, kad mes galime būti kaltinami tuo, kad prisidedame prie vandalų rėmimo. Aš manau, kad reikėtų taip pat parlamentui atsisakyti, kaip sakiau, dviejų buveinių, dviejų darbo vietų, nes tos dvi darbo vietos nebūtinai reiškia demokratiją. Taip pat reikėtų sumažinti komisijos narių ir parlamento e, narių atlyginimus, nes tai jų dydis yra tarsi antausis piliečiams. Taip pat e, europarlamentarų be galo didelis pensijos, mes jau iškelime iniciatyvą mažinti jas. Parlamento gerbiamas pirmininkė, tie pasiūlymai jau yra pateikti. Mes per ateinančius rinkimus kartu su piliečiais pasieksime tų norimų pokyčių. Ir mes taip pat suteiksime impulsą ir Europos Sąjungai. Mes keičiame Italiją, pakeisime taip pat ir Europos Sąjungą. Dėkoju. Norėčiau dar priminti, jog parlamento buveinių pasirinkimo klausimas nėra nei parlamento, nei valstybių narių kompetencijos klausimas. E, šitie dalykai yra įrašyti sutartyje. Pone Jadžėja, noriu pasakyti, jog aš e, jau e, atsisakiau savo pensijos kaip europarlamentaro pensijos. Dabar e, ponia Bidzoto, ENF frakcijos e, vardu. Dėkoju, sveikinu Italijos premjerą Europos parlamente. Tai yra pirmoji reali pokyčių vyriausybė visoje Europoje. Nes šita vyriausybė didžiuodamasi akcentuoja mūsų valstybės suverenitetą. Ši vyriausybė nenulenkia galvos visais klausimais Briuselėje, turi drąsos pasakyti ne, turi drąsos pasakyti ne ir Berlynui, ir taip pat nesutinka su mažoju Napoleonu Makronu. Ši vyriausybė gina Italijos liaudės interesus. Pastaraisiais mėnesiais lyga ir penkių žvaigždučių judėjimas parodė, jog pokyčiai yra įmanomi. Mūsų lyderis Mateo Salvini sustabdė laukinę migraciją. Taip pat jisai užkirto kelią nelegalios migracijos e, organizavimo grupuotėms. Premjerė Konte daug gerų dalykų šį vyriausybę gyvendino, daug ką dar lieka įgyvendinti, reikėtų išspręsti e, Emiliją Romaniją, Lombardijos Venecijos regiono autonomijos klausimus, taip pat spręsti mokesčių sistemos e, klausimus. Maduras yra e, socialistų diktatorius, o Italija palaiko e, Venecijos piliečius. Mūsų laukia daug darbo, todėl kad po e, pokyčių Italijoje turime siekti pokyčių Europoje, turime pakeisti Italiją. Rinkimai į Europos parlamentą turbūt pavers Salvinio partiją pirmąją Italijos partiją ir pirmąją visos Europos partiją. Mums nebereikia tokios Europos, kuri yra didelių tarptautinių įmonių ir bankų vergė. Mums nereikia griežtų ekonominių priemonių Europos. Mums nereikia Makrono, Junkerio, Merkel Europos. Tokios Europos, kuri žemina e, piliečius, žemina liaudį, žemina Italijos piliečius. Mes e, pasisakome prieš Merkel ir Makroną po e, Europos parlamento rinkimų turėsime pakankamai jėgų, e, būsime pakankamai gausus, kad pastatytume naują Europą, kuri galės apsaugoti savo sieną, sustabdyti nelegalę e, migraciją, apsaugoti mūsų įmonės ir mūsų darbuotojus. Gerbimas premjerė, esame įsitikinę, jog mūsų vyriausybė dar egzistuos ir dirbs ilgai, todėl kad visi mes turime atlikti labai svarbią misiją. Turime ginti savo žemę nuo Briuselio biurokratų, turime uh, ginti Italijos piliečių laisvę ir suverenumą. Ko geriausios kloties, ponė premjerė. Ponas Wolf, neprisijungusių frakcijos vadu. Na, nepaprastai džiugu šiandien jūs matyti, ponė ministra pirmininkė. Pone Konti, jūsų vyriausybės ryždas atsispirti Merkel ir Makrono privilegijuotai prieigai prie valdžios, o taip pat ir atsispirti ES spaudimo elitui, šiandien e, jie teigia, kad jūsų vyriausybė yra rasistė, fašistė, o taip pat e, pasiduodant Putinui, antieuropietiška ir demokratiška, jūs atsispyrėte ir todėl nusipelnate plojimo. Jūs įkvėpite demokratus tiek šiam žemynė, tiek ir visam pasaulyje. Jūsų vyriausybė parodė, jog e, Europa nėra institucija vadinama Europa. Tai yra e, žemynas, kuriame gyvena senos tautos bet pasinaudojančios naujais metodais. Kartais tie žmonės apsivilka geltonas liemenens, kartais jie balsuoja už breksitą, o kartais kaip jie, kaip jūsų kolegos iš penkių žvaigždučių judėjimų pasitelkė socialinę žiniasklaidą ir ją panaudojo paprastų žmonių labai, kaip politika. Tai yra senos tautos, kuris kalba jaunais balsais ir tuos balsus reikia išgirsti. Šios dienos diskusija liečia Europos ateitį. Pone ministrė, pirmininkė, jūs ir jūsų vyriausybė ir jūsų kolegos yra Europos ateitis. Bravo, bravo. Thank you. Ačiū. Da ora la parola. O dabar žodis e, Italijos Respublikos ministrų tarybos pirmininko ir paprašysiu atsakyti į užduotus klausimus. E, o spontaniškai bus pasisakoma po to. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandieną diskusijose buvo paliesta daug temų. Spektras labai platus. Pradedant e, nuo temų, kurios turi aiškę europinę dimenciją, iki e, temų, kurios liečia grinai e, mūsų šalies vidaus politiką. Pradėsiu nuo tokios temos. Pradėsiu nuo temų grupių. Negalėsiu galbūt atsakyti į pavienius klausimus, tačiau faktiškai visų pasisakymų metu buvo paminėta migracija. Išklausiau jūsų nuomonės, tačiau norėčiau nušviesti tai, kaip mūsų vyriausybė konkrečiai reaguoja į migracijos fenomeną ir ką tai reiškia praktikoje, o jau po to galėsite kiekvienas pasidaryti savo išvadas. Tačiau nereikėtų bandyti čia iškreipti faktų, juos sutamsinti. Nuo pat mūsų e, darbo pradžios mūsų vyriausybė suvokė, kad migracija tai yra tema, kuri suskaldo visuomenę, kuri kelia daug problemų. Italijoje ir daug migrantų. Ir ankstesnės politikos dėka nebeįmanoma buvo reaguoti į migracijos rautus jau vien dėl mūsų geografinės padėties, ką daug kas pamiršta. Todėl tie migracijos maršrutai, ypač iš centrinės Afrikos e, dalies, kaip tik tai ir eina pas mus. Mes puikiai suprantame tai, kas, e, kas vyksta ir puikiai suprantame, kad e, toks migrantų prieimimas, koks buvo iki šiol, e, visiškai nereiškia normalios integracijos. Ir vienas mano kolega, vienas, e, vienos valstybės premjeras, kuris migracijos požiūriu turėjo truputį specifinę nuomonę, jisai uh, Sakė, Giuseppe, puikiai suprantu, kad jums iškyla labai didelė e, problema ir kad e, jūsų, e, jūsų, jūsų valstybėje yra kodėl tiek migrantų. Aišku, kad dabar srautai tokie, kad mes nesugebame su jais susidoroti, todėl mes parengėme strategiją, kurioje yra dešimt tikslų ir ten yra kalbama apie santykius su tranzito valstybėmis ir su kilmės e, valstybėmis. Ten kalbama taip pat apie ES sienas, be kita ko ir jūros sienas. Visai kitokia situacija, aišku, yra su sausumos sienomis. Ten kalbama taip pat apie gražinimą ir kitus e, dalykus. Noriu priminti, jog It Italija, e, Italijos vyriausybė, dalyvaudama vadovų tarybos e, birželio e, posėdėje, dalyvavo diskusijoje dėl e, išvadų. Ten buvo kalbama apie principus, kurie turi būti taikomi. Ir tuomet pirmą kartą buvo kalbama apie tokį principą, pagal kurį tie migrantai, kurie išsilaipina Italijoje, turi būti traktuojami kaip Europoje išsilaipinę migrantai. Tačiau kol kas vis dėlto dar nepavyksta praktiškai įgyvendinti visų tų sutartų principų. Ir taip yra ne dėl Italijos kaltė.